ir kad dėja viskas dar vyksta. Ačiū. Baigiame aiškinti balsavimo motyvus. Ir e, dabar e, pasakysiu. dėl bendros pozicijos, kovo penktosios bendra pozicija, dėl tarybos ir parlamento rezoliucijos, dėl konsulinių instrukcijų pakeitimo diplomatinėms vizoms, konsulinėms atstovybėms e, pažymėti ir ten taip pat atitinkamos nuostatos dėl vizų, o, vizų apdorojimo klausimų. Taigi būtų tiek. Europa yra sudėtinga, bet mes dar turime tris e, mėnesius, per kuriuos galėsime atsakyti. Ponas Henan. E, Aš prašiau ir apie Tibetą kalbėti. Prašau, kalbėkite. Ponas pirmininkė, tibetiečiai, kaip ir kitos šalis, nori gyventi valdomi savo įstatymų ir Kinija neigia tuos siekius, pateikė įvairių argumentų, pavyzdžiui, kad panaikino baudžiavą, feodalinę santvarką, bet e, tai yra tas atvejs, kurį Engelsas vadino iškreipta sąmonė. Aš kreipiuosi jūs ir prašau suvokti, kokia ironija, jeigu palyginsime tą argumentą ir, pavyzdžiui, tuos argumentus, kurie buvo, kurie buvo pateikti, kai prancūzai, olandai ir airiai balsavo neigiamai dėl konstitucijos. Buvo sakoma, kad jie susipainiojo, kad jie nesuprato, dėl ko balsuoja, kad jiems reikia daugiau informacijos, kad juos reikia šviesti. Aš esu įstikinęs, kad ir tibetiečiai, ir tos ES tautos viską puikiai suvokė, savo siekius jie suvokė, norų suvokė, reikia jiems leisti tai išreikšti. Taigi aš manyčiau, kad Tibeto situacija labai palygintina su referendumu dėl Lisabono sutarties. Ačiū, mes baigsime dabar ir, pradėsime, ir, ir, ir vėl pradėsime dirbti. Trečią valandą ten diskutuosime žmogaus teisų klausimus, Gynėja Bisau, Filipinai, Perfūras, Kaniukėtų.